Uh, e, by written procedure on 15 October 2018, coordinators agreed to work in English. Koordinatoriai nusprendė dirbti tik tai um, angliškai dėl AFKO nuomonės, dėl sutarties nuostatų įgyvendinimo, dėl sustiprinto bendradarbiavimo 2018 metai 2112. Procedūra raštu spalio 15 dieną buvo numatyta ir jos metu koordinatoriai nusprendė patvirtinti bendrą laišką dėl e, komitetų kompetencijų konflikto. Kalbant apie reglamentą dėl teroristinio turinio platinimo internetu 2018 m. dokumentas. Toliau pranešėjau paskirimas. Claude Moraes skirtas pranešėjų dėl rezoliucijos dėl in, interlytinių žmonių teisų, interlyčių žmonių teisų. Toliau 2017 e, metų finansinių metų ataskaita. Ar man viską reikia skaityti? Ar komitetas gali patvirtinti koordinatorių rekomendacijas. Komisijos deleguotasis reglamentas 27.2018 keitintis 2018 metų reglamentą 1675, kur kalbama apie Europos parlamento tarybos sprendimą dėl to, kad Pakistanas būtų įtrauktas į pirm, priedo pirmąjį punktą ir kad nebūtų keliami prieštaravimai deleguotėm aktam, a, deleguotėm aktui. 18 metų dokumentas 5006. E, rugsėjo 18 dieną taryba išreiškė ketinimą dėl komisijos deleguotojo reglamento. Spalio 9 dieną parlamentas gavo komisijos e, įgyvendinantį sprendimą dėl uh, teisų, lygybės ir pilietybės programos įgyvendinimo ir programos 19 metams patvirtinimo ir jo priedų. E, komisijos gyvendinančio sprendimo projektas dėl e, teisingumo programos finansavimo ir darbo programos patvirtinimo. Toliau šio gyvenimo aktų, šių gyvenimo aktų prieimimas buvo paskelbtas visiems Libė komiteto nariams per Libė D, D e, naujienlaiškį, žiniaraštį 18 metų spalio 12 dieną ir terminas pakeitimams buvo nustatytas spalio 23 dienai. Šiandien balsuosime 9.40. Pasirūpinkite, kad visi turėtumėte elektroninės balsavimo korteles. Dear colleagues, if there are kolegos, jeigu daugiau prieštaravimų protokolui nėra, laikome jį patvirtintų. Dabar pradėsime bendrą posėdį su Teisės reikalų komiteto kolegomis. Pirmiausia, norėčiau pasvei, pasveikinti Jūri komiteto vicepirmininkę, ponę Laurą Ferrarą ir taip pat Jūri komiteto narius, kurie atvyko į bendrą posėdį, kur bus aptariama teisingumo programa. Ši programa yra, patenka į 55 taisyklę ir aš laukiu vaisingo bendradarbiavimo tarp komitetų sprendžiant šį klausimą. Taigi, ponė vicepirmininkė, žodis jums. Ačiū pirmininkė, labas rytas, mėly kolegos. Sveikinu šią galimybę abiems bendropranešėjams ir abiems komitetams palinkėti vaisingo bendradarbiavimo, rengiant šį labai svarbų pranešimą. Dėkoju. Ačiū. suteiksiu žodį bendra pranešėjams, ponui Weidenholzeriui ir poniai Hautalai. Pirmiausia, pasakys ponas Weidenholzeris. Ne, lai pirmą kalba moteris, sako ponas Weidenholzeris. Ačiū. Tikrai e, tai įrodo, kad abu pranešėjai puikiai bendradarbiauja. Taigi, pirmininkė, kolegos iš Libe ir Jūri komitetų. Europos Sąjung, viena ES pagrindinių vertybių teisingumas ir jo teisingumo programa yra skatinti teisingumą ir įdėkti teisės ir tokiu būdu kurti plačiau Europos teisingumo erdvę. Tai e, grindžiama teisinė, teisinės valstybės principais, abipusių pripažinimų ir abipusę pagarbą tam tikroms profesijoms, kai yra svarstomos tarptautinės bylos. E, tikslai čia yra keli. Pirmiausia, civilinėse ir baudžiamosiose bylose teisingumo programa palengvina bendradarbiavimą tarp teismų ir tokiu būdu skatinamos teisinės valstybės vertybės teisės sistemose. Taip pat reikia atsižvelgti, kad daugiau paramos reikia numatyti teisėjų mokymui, remintis irgi vėlgi teisinės valstybės principais. Ir trečias tikslas kuris e, galbūt e, toksai pažangiausias. Teisingumo pro programa skatina veiksmingą prieigą prie žalos atlyginimo nukentėjusiesiems. Visais šiais tikslais siekiama sustiprinti teisės aktų veiksmingumą ir siekiama daugiau bendradarbiavimo tarp valstybinių lygmenių ir tikimasi, kad e, bus užtikrinamas didesnis pasitikėjimas, bus skleidžiama informacija ir piliečiai, profesionalai, suinteresuoti asmenys bus labiau įgalinti. Nepaisant šių pagrindinių temų, teisingumo programa daugiau paaiškina, kam priklauso teisingumas ir kas turi teisę gauti veiksmingą žalos atlyginimą. Ir mane labai padrasina tai, kaip darbotvar, į darbotvarkę buvo įtrauktos ir trečiosios šalis, EFTA šalis, šalis, kurios patenka į kaiminystės politiką ir kitos valstybės. Bet mes turime daugiausia dėmesio skirti tam, kad programa de facto gali būti efektyvi, kad gali pasiekti savo tikslų tose šalise, nes mūsų globalizuotame pasaulyje teisiniai klausimai yra kur kas platesnio masto, nei mes manome. Šalia teisingumo programos, apie kurią čia kalbame, dar yra kalbama ir apie teisų bei vertybių programą. Ir ta teisų vertybių programa apjungia dvi programas dabar veikiančias - tai teisų lygybės ir pilietybės programas bei Europa piliečiams programą. Labai svarbu pabrėžti, kad yra daug tų pilkųjų zonų tose pasiūlytose programose ir mes bandome jas išsklaidyti. Taip pat e, biudžeto asignavimai tarp teisių ir vertybių programos ir teisingumo programos turi būti išaiškinti. E, teisės ir vertybių programai dvigubai didesnis biudžetas skiriamas negu teisingumo programai ir ponia Valero pranešėja, kiek suprantu, siūlo padidinti dar tą finansavimą ir galbūt tai yra teisinga, reikia išsiaiškinti, kaip, kokie yra teisingumo programos poreikiai. E, taip pat reikia vertinti ir techninę, techninę pasiūlymo struktūrą. Galbūt reiktų pažiūrėti, ar tie siūlomo reglamento priedai turėtų būti bendrojo to esminio teksto dalis. Kadangi nėra priežasčių, kodėl e, reiktų kaip priedą įtraukti tam tikrą teksto dalį. Kalbant apie rimtus nusikaltimus, tarp valstybinius rimtus nusikaltimus, čia reikia daug dėmesio skirti žmogaus teisėms, kalbant apie prekybą žmonėmis taip pat kibernetinius nusikaltimus ir čia reikia, aišku, specialių įgūdžių ir e, dėl to reikia daugiau dėmesio skirti tam, kad teisingumo programa būtų veiksminga ir šioje srityje. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad priekyba žmonėmis yra globalus nusikaltimas, e, pasitaikantis ir mūsų artimiausioje kaiminystėje, ir mūsų ES, ir tam reikia skirti ypatingą dėmesį ir išteklius. Dar kelios mintis kad prieiga prie teisingumo būtų uh, veiksminga, reikia daugiau skaidrumo. Dėl to mes turime pakalbėti apie tai, kaip didinti skaidrumą, kad tie, kurie patenka į programą, galėtų veikti laisvai be jokio spaudimo iš vyriausybės. Teisingumo programa turi užtikrinti, kad finansavimas skirtas geresniai prieigai prie teisingumo būtų bešališkas ir teisingas taip, kaip yra demokratinėje visuomenėje. Po Briuselio pirmojo reglamento Jau nustatėme aiškias taisyklės aukoms ir procedūrinė prasme, dabar jie turi daugiau prieigos prie teisingumo. Tačiau, nors tarp valstybinių bylų atveju kartais trūksta veiksmingos prieigos prie šalos atlygimo tiems, kurie, kuriems yra labiausiai reikalinga. Taigi mes turime finansuoti paramą tam, kad rimtų tarptautinių nusikaltimų aukos gautų E, prieigą prie teisingumo ir teisingumo programa tam labai puikiai tinka. Taigi siūlome daugiau lankstumo e, tam fondui. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad čia yra tik keli pavyzdžiai tų temų, kurias reiktų aptarti, išanalizuoti. Ir aš norėčiau pakviesti padiskutuoti plačiau apie tai, kaip būtų galima pakoreguoti pasiūlymą dėl teisingumo programos. Mes e, laukiame tų diskusijų kartu su kolega iš Pado ir su kolega ponu Videnholceriu iš um, Lybė komiteto. Dėkoju, ponė Hautala. Dabar ponas Vaidenholceris pasakys. Ačiū. Man atrodo, kad tai yra labai labai svarbus klausimas, nes pasitikėjimas tarp piliečių, tarp mūsų ir piliečių yra pagrindinis mūsų tikslas, kai kalbame apie pasitikėjimą teisinė sistema, tai matyti yra vienas būtiniausių žingsnių. Nes daug kas nėra taip, kaip turėtų būti. Taigi, man atrodo, kad pati programa yra labai svarbi ir bendra pranešėja tai jau akcentavo ji, išsakė pačius svarbiausius klausimus. Taip pat man atrodo, kad labai svarbu daryti aiškę nuorodą į naują teisų ir vertybių finansavimo programą. Tokia buvo parlamento iniciatyva, kurios buvo imtas visai neseniai. Ir jeigu parlamentas pasiūlys įdomių idėjų, tikrai labai svarbu užtikrinti, kad tas fondas remtų įvairių veikėjų veiklą, nevyriausybinės organizacijas ir panašiai, teismų tinklus ir universitetus. To anksčiau nebuvo, tas nebuvo daroma ir džiaugiuosi, kad dabar situacija keičiasi. Yra klausimų, svarbus yra skaidrumas, turėtumėme aiškiai tai pabrėžti Taip pat turime kalbėti apie biudžeto signavimus, biudžeto lėšų paskirstimą, nes finansavimas labai svarbus ir matome, kad yra problemų ir kils problemų, jeigu programa negaus pakankamo finansavimo. Taigi aš laukiu tolesnio darbo su kolege ir manau, kad tai bus puikus rezultatas, jeigu užbaigsime darbą iki kadencijos pabaigos. Ir tikiuosi, kad mes pasieksime neblogų rezultatų kartu su bendra pranešėja. Taigi dėkoju. Ačiū, ponė Biden Holceri. Komisijos atstovų turime salėje. Jie pristatys mums programą. Tomas Aty, prašau. Ar Tomas aty? atvyko? Ačiū ir labas rytas visiems. E, pabandysiu labai trumpai paaiškinti, kaip komisija parengė šį naują pasiūlymą ir kokių žingsnių ėmėmės pastaraisiais mėnesiais. Pirmiausia, norėčiau e, pristatyti pagrindinius biudžeto bruožus po 20 metų, kadangi tai yra svarbu, kalbant ir apie šiandienos, šiandien aptariamą programą. Komisija ėmėsi pastangų, kad prioritetinis būtų skirtas finansavimas, kad daugiausia dėmesio skiriama būtų siauresniam ratui politikos ryčių. Tokiu būdu biudžetas būtų lankstesnis ir taip pat būtų jo sąranga labiau suprantama. Komisijai, kalbant apie biudžetą po 20 metų, labai svarbus nauji mechanizmai apginti biudžetą nuo finansinės rizikos ir tie mechanizmai yra labai svarbus ir daugiametiai finansiniai programai ir kalbant apie vairias programas. Ta, taip pat tai aiškiai susiję ir su teisingumo programa, kurią šiandien aptarėme. Aišku, taip pat Labai svarbu kalbėti apie europinę pridėtinę vertę. Tai svarbu, kalbant apie visas programas, taip pat e, pranešėjai minėjo ir tai, kad reikia mažiau biurokratijos naudos gavėjams. Taigi, naujasis, e, naujoji biudžeto struktūra, jūs ją matote skaidrėje, taip pat e, yra septynių kategorijų nauja struktūra 17 politikos sričių, teisingumo sritys, tai čia yra investicijos į žmonės, socialinę lygybę ir vertybės. Kalbant detaliau, labai svarbu ir tai, kad pirmąjį kartą mes daug dėmesio skiriame vertybėms ir aišku, mes dabar ties tuo dirbame. Tai yra labai svarbu komisijai skirti dėmesio toms ES vertybėms taip suskirsta į politikos sritis - teisingumo, teisų ir vertybių fondas. Kaip matote, čia yra dvi finansavimo programos - teisų lygybės piliečių programa ir teisingumo programa. Dabar kalbant apie fondo asignavimus, kaip jau buvo ir pasakyta, teisingumo programa 200 milijonų eurų numatyta tam laikotarpiui, o teisų ir vertybių programa 642 milijonai numatyti šiai programai. Tai atspindi mūsų analizę, kurią mes atlikome ir atitinkamus vertinimus ir atsižvelgėme į prašymus, kuriuos gavome. Dar galime pažvelgti į tai, kaip kūrėme tas programas. Mes atlikome dabartinių programų tarpinį vertinimą ir jame pamatėme, kad tie tikslai, kurių užsibrėžėme tose programuose, yra vis dar aktualūs ir kad mums reikia toliau jų siekti. ES pridėtinė vertė irgi yra labai svarbu, ją vertiname tarpinėme įvertinime ir taip pat reikia daugiau gairių paraiškų teikėjams, reikia suprastinti taisyklės, visą tai mes bandėme atspindėti naujose pasiūlymuose. Toliau taip pat yra ir viešos konsultacijos buvo atliktos ir viešos konsultacijos įtvirtino tą komisijos pasirinkimą daugiau dėmesio skirti vertybėms, nes susilaukime didelės paramos tam, kad demokratinis visuomenės dalyvavimas, teisinės valstybės principai, uh, Europos vertybės apskritai yra esminiai dalykai, bent jau tai buvo respondentams tose konsultacijose, tai reiškia, tai yra labai svarbu. Taip pat pripažįstama ir ta pridėtinė programų vertė ES mastu. Tie žmonės, kurie dalyvavo viešose konsultacijose, mano, kad tos dvi programos, teisų vertybių ir teisingumo programos, yra svarbios ES mastu. Labai trumpai apie poveikio vertinimą kurį atliko komisija. Čia vėlgi mes matome, kad principai, teisės ir vertybės, e, kurios įtvirtinamos tose dviejose programuose - teisingumas, kova su diskriminacija - visa tai yra nemenkas iššūkis ES ir tai atsispindi įvairiuose kontekstuose ir teismų bendradarbiavimo prasme, kas irgi yra labai svarbu. Tai tas bendradarbiavimas dar nėra optimalus. Taip pat matome, kad reikia siekti daugiau sinergijų tarp įvairių programų ir tą nori padaryti komisija šiuose naujose programuose. Toliau pereisime prie teisingumo programos detalių. Iš poveikio vertinimo mes supratome, kad reikia testinumo toliau gyvendinti dabartinę programą, nes tikslai dar nėra pasiekti Taigi komisijos pasiūlymas, kurį matote šiandieną, tai nėra revoliucinis pasiūlymas. Tiesiog siekiama daugiau dėmesio skirti testinumui, toliau tęsti veiklą ir siekti tų trijų tikslų - remti teismų bendradarbiavimą civilinėse būdžiamosiose bylose ir skatinti teisinės valstybės principus, remti teisėjų mokymus, tai yra labai svarbu teisingumo programai. Taip pat didinti žinias apie ES teisę visoje ES. Ir taip pat siekti veiksmingos prieigos prie teisingumo visiems ir veiksmingos žalos atlyginimo. Taip pat skatinti veiksmingas civilinių baudžiamų bylų svarstymo procedūras ir skatinti nukentėjusiųjų teisės. Taigi, kaip žinia, teisinės valstybės principai yra ypatingai reikšmingi šioje programoje Tai yra esminis e, dalykas ir komisijai šioje naujoje teisingumo programoje. Taigi, kokia veikla bus finansuojama? Informavimo kampanija, mokymai, abipusis mokymasis, mainai, taip pat e, informacinių ryšių technologijų priemonės yra sukurtos ir e, sinergijose. Mes tą naudojame, pažiūrėjau, skaitmenės Europos programoje, taip pat kursime Europos pagrindinių tinklų pajėgumus, skatinsime ir tobulinsime. Tai yra tik tai keli pavyzdžiai ir tokia veikla dabar yra numatyta priedė ir bandoma rinktis tarp įvairių komisijos programų, kad tai būtų labiau matoma prieduose. Ir dar norėčiau pabrėžti, pabrėžti kad priedas turi tokią pačią teisinę galę kaip ir pats pagrindinis tekstas. Ir norėčiau pasakyti, kad E, ta veikla tikrai vyko labai skaidriai ir tai nėra bendro valdymo klausimas, tai yra tiesioginio komisijos valdymo sritis, tai nėra jokio kišimosi iš valstybių narių pusės e, tame, kaip mes apibrėžėme tas veiklos sritis ir tai yra labai svarbus aspektas, nes tą klausimą kėlė ir pranešėjai. Taigi būtent komisija tiesiogiai valdo šią programą remiantis finansiniu reglamentu. Yra nepriklausomas vertinimo komitetas, taigi nėra jokios rizikos, kad bus kišimosi iš valstybių narių pusės. Taigi, štai čia matote kelis projektus, kuriuos mes dabar finansuojame. ECRIS programa, ES teisingumo švieslentė, taip pat e, parama mm, aukoms. Čia pagrindinė veikla yra susijusi su mm, teisėjų apmokymais. EGTN čia labai prisidėjo prie šios programos. Kas nauja dabar? <clears throat> Čia vėlgi tas aktualu visai komisijai. Bandome e, pasiekti, kad programos būtų lankstesnės, kad būtų suprasnamos taisyklės. Taip pat e, tą leidžia padaryti ir naujasis finansinis reglamentas. Taigi tikimės, kad tokiu būdu programa bus labiau prieinama, plačiau prieinama Kalbant apie teisės ir vertybės, mes siūlome sukurti kontaktinių punktų tinklą valstybėse narėse, tai yra nauja šiai programai, nes mes tikimės, kad tokiu būdu programa bus sėkmingesnė, kadangi tų kontaktinių taškų tinklas valstybės narėse reiškia, kad bus prieartėta prie e, galimų naudos gavėjų ir suinteresuotų asmenų. Tai yra labai svarbu. Ir projektų vykdytojų. Toliau galutinis dalykas - sinergijos ir darna su kitomis programomis. Aš jau minėjau skaitmenės Europos programą ir tai yra labai reikšminga programa, kadangi mes siekime pasirūpinti, kad ir šioje programoje dalis lėšų būtų skiriama teisingumo sistemoms. Tai yra labai svarbu, nes tikrai neįmanoma finansuoti teisingumo sistemos skaitmeninimo. Dar čia svarbus yra ir struktūriniai fondai, kurie e, leidžia tobulinti teisingumo sistemas nacionalinių lygmenių, taip pat vieningos rinkos programa, nes čia yra e, įmonių teisės aktai ir kiti dalykai. Taigi mes daug ką padarėme, kad užtikrintumėme darnumą tarp įvairių tų finansavimo priemonių ir teisingumo programa gaus ne tik tą e, tuos, tos, tas lėšas, kurios numatytos programoje, bet gaus lėšas ir iš kitų fondų. Dėkoju. Ačiū už puiko pristatymą. Pradėkime diskusijas. Nepamirškite, kad laiko turime nedaug. Po porą minučių bus skiriama kalbėti. Panas Adam, Adamovas yra pašėlinis pranešėjas abiejose komitetuose. E, Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu dviejų šešėlinių pranešėjų vardu. Tai EPP ponas Didie ir ponas Radovas, jie sveikino Europos komisijos e, pastangas supaprastinti arba teisingumo programos, tačiau e, to negalima daryti aiškių formuluočių sąskaitą. Tai šešėliniai pranešėjai dirbs to klausimus sieks e, didesnio aiškumo, ryšio tarp pagrindinio tikslo, konkrečių tikslų, pagrindinių veiksmų, kurie bus finansuojami pagal programą. Jie taip pat e, norėtų sužinoti, kodėl kalbant apie konkrečius veiksmus reikia atskiro priedo, kodėl to nėra įtraukta, įtraukta į pagrindinę norminę teksto dalį. E, trečiame straipsnėje yra svarbu nurodyti ne tik tai įstatymo viršenybę, bet ir teismų nepriklausomumą. Apie tai kalbama preambulėje, tačiau neužsimenama norminėje teksto dalyje. Na, o dėl teismų mokymo tinklo pagrindų, atrodo, čia yra pasikeitimas, nebėra nuostatoje prievalės. Dėl lėšų suteikimo norėtumėm sužinoti, kodėl siūlomas e, toks pakeitimas ir kodėl uh, nebėra privalomos nuostatos, kadangi pagrindinis mūsų tikslas bet kokiu atveju už, užtikrinti geriausias paslaugas ES piliečiams. Taip pat teikiamas pasiūlymas sukurti informacinių centrų tinklą, tai jau egzistuoja pagal programą teisingumas piliečiams ir kodėl reikia e, naujos programos, norint užtikrinti finansavimą. Tad e, šešėliniai pranešėjai norėtų gauti atsakymus e, iš Europos komisijos būtent šiais klausimais. Dėkui toliau, pane Kaufman. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. pateiktas puikus e, komisijos pasiūlymas e, dėl e, teisingumo. Čia kalbama apie tolesnį Europos teisingumo erdvės kūrimą remiantis tarpusavio pasitikėjimo ir abipusių pripažinimu. Norėčiau padėkoti komisijai. Girdėjom ir pastabas e, išsakytas abiejų šešėlinių pranešėjų vardu. Tai iš tiesų norime e, gerinti teisingumo programą, norime, kad jie veiktų kaip įmanoma e, efektyviau, ją įgyvendinant. Tai apima ir, ir, aišku, tikslus ir uždavinius, bet ir, ir patį programos įgyvenimą. Komisija minėjo, kad uh, E, e, yra e, teisingumo programos tarpinis vertinimas atliktas šiuo metu birželio mėnesį. Ir reiktų pažymėti, kad į teisingumo programą neįtraukta tai, kas yra pasakyta toje ataskaitoje. Yra sakoma, kad 70 procentų administracinė našta per nedidelė. Tai iš tiesų reikėtų labai rimtai pagalvoti apie supaprastinimą. Dėkui. Okay, thank you, Mr. Ačiū. Yeah, if there's just some room for maneuver, for a short comment, I wouldn't refrain myself to make the point when it comes to ponas Agilera. Trumpas pastebėjimas dėl teisingumo e, programos ir dėl teisėjų e, mokymo. Svarbu susitelkti į pagrindinius principus. Tai yra pagrindas ir tarpusavio pripažinimo ir pasitikėjimo. Ir kalbant apie teisingumą, saugumą, tai yra pagrindiniai dalykai. Reikėtų pažymėti, kad e, padėtis labai pablogėjo itin pablogėjo per pastarosius penkerius metus. Tai ne tik tai paradoksas, bet ir E, iš tiesų prieštara, galvojant apie tai, kaip įsigaliojo e, Lisabonos sutartis ir ten buvo e, įtraukta teisingumo erdvė ir teismų praktika rodo, kad ES teisėjai vis dažniau atsisako bendradarbiauti tarp teismų būdžiamosiose bylose. Ir esmė yra tokia, kad teisėjai leidžia savo vertinti įstatymų viršenybės e, e, kokybė kitose valstybėse narėse, tai kiek atskirtos e, valdžios yra ir kiek užtikrinamos pagrindinės teisės. Bet pagrindinė mintis netokia buvo. Siekta buvo didinti tarpusavio pasitikėjimą tarp na, teisėjų, kad jie remtųsi tokia prielaida, kad kiekvienoje valstybėje narėje remiamas į įstatymų viršinybę, gerbiamos yra e, pagrindinės teisės, kad teismai yra nepriklausomi ir kad iš tiesų teismai užtikrina teisų gynimo e, priemonės. Ir kad remiasi teismų praktika konkrečioje byloje. Bet, e, e, tarkim, kai teisėjai turi dalyvauti teismų bendradarbiavime tarp valstybių narių, turi vertinti senumą, bet kai atsisakoma e, bendradarbiauti, tai iš tiesų atsisakoma dalyvauti teisingumo ir saugumo erdvėje. Tai iš tiesų uh, reikėtų atkreipti dėmesį teisingumo programoje ir mokant teisėjus į tarpusavio pasitikėjimą ir tarpusavio pripažinimą. Skripek. Ačiū. Porą e, minučių, panas Skripek. Mr. Juragas, šiandien raporte. Um. Kalbėsiu šešėlinių pranešėjų, atsižvelgiant į komisijos pasiūlymų motyvus. Uh, E, Markas Jurko šešėlinės pranešės taip pat e, nerimauja dėl naujos teisingumo programos, e, lygiai taip pat kaip ir dėl teisų ir vertybių programos. Libija komitete labiau pasistimėta ten kalbant apie teisų ir vertybių programą, tai jau pristatyta yra komitete, ten yra pono Bonio pasiūlymas, kad būtų kalbama apie daugiau paramos vietos nevyriausybinėm organizacijom, kurios prisideda prie Europos vertybių ir įstatymų viršenybės gynybo, turint galvoje, kad kai kuriuose valstybėse narėse mažėja erdvės pilietiniai visuomeniai. Ponas yra, manau, kad tai ne, ne, nepriimtina yra ir reikėtų pasinaudoti pasinaudotinėmis lėšomis, kaip vadinamąją minkštąją valdžią teikiant lėšas sutarties Antame straipsnėje yra įtvirtintos pagrindinės e, e, teisės. Ir Ir ten nenumatoma galimybė kai kurioms politiniam e, jėgom prisimti tą prerogatyvą, kad jų vertinimas yra geresnis negu kitų ir iš tiesų nuomonės populiarumas e, ne, neužtikrina nuomonės teisingumo. Naujam komisijos e, pasiūlyme dėl teisingumo e, programos neturėtų būti galimybės pasinaudoti to, tos lėšos neturėtų būti nukreiptos prieš bet kokią visuomenės nuomonę ar nuomonę konkrečioje valstybėje narėje. Europos Sąjunga turėtų atsargiai leisti uh, savo bendro biudžeto lėšas. Ačiū. Prieš suteikdama vėl e, žodį e, komisijai norėčiau bendra pirmininkiai dar suteikti žodį. Ačiū pirmininkė. Mes e, jau kelis kartus esame sakę, kad e, trūksta pasitikėjimo tarp valstybių narių teismų bendradarbiavimo srityje, e, kalbant apie kovą su organizuotu nusikalstamu ir terorizmu. Ir iš tiesų dar kartą vertėtų pabrėžti, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra būtinas šiame sektorė. Bendradarbiavimas turi būti grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir pripažinimu. Ir šio principo negalima nepaisyti ar silpninti. Aišku, yra konkretus bendradarbiavimo instrumentai, tačiau abipusio pasitikimas turbūt yra svarbiausias. Ir viena yra pripažinti principą, o kita yra įgyvendinti per įvairias priemonės, kad būtų galima lengviau priimti Europos teisės aktus, kurie uh, leistų veiksmingai kovoti su organizuotų nusikalstamu. Ir kaip sakiau, bendradarbiavimas būtinas yra. Ir mm, klausimas komisijai, galbūt komisija galėtų uh, išsameu pristatyti veiksmus, kurių ketina imtis, kad uh, būtų galima užtikrinti uh, tarpusavio pasitikėjimą kad būtų galima įgyvendinti tarpusavio pripažinimo principą visose valstybėse narėse. Ačiū porą minučių, minučių komisijai. Thank you and thanks a lot. Ačiū. Ačiū už jūsų pastabas. Suprantame, kad uh, turime bendrą pagrindą um, Galime dirbti dėl e, teisingumo programos, pritarėme bendriem tikslam ir e, struktūrai ir tai e, svarbus startinis taškas. Norime bendradarbiauti su parlamentu šio klausimu. Ką norėčiau pridurti, tą turėjau pasakyti ir pristatymą, matau, kad programa yra pagrista tvirta analizė, poveikio vertinimu, kitais vertinimais E, toks yra mūsų darbo pagrindas, nėra e, jokio politinio pagrindo e, šioje programoje, remiamasi konkrečia vietos padėties analizė. Kalbėjom apie įstatymo viršenybę, tarpusavio pasitikėjimą, teismų nepriklausomumą. Žinoma, visuomet galima tobulinti tekstą ir komisija yra pasirengusi dirbti su jumis šio klausimu. Trečiam straipsnė kalbame apie e, nacionalinio teisingumo veiksmingumą ir komisija įtraukė e, efektyvumą, nepriklausomumą, kokybę, tokius kriterijus, bet aišku, galime tai išsamiau išdėstyti ir aišku, tarpusavio pasitikėjimas yra pagrindas. Ir e, pagrindinis programos principas, na, Kai kurie iš veiksmų, kuriuos pristačiau, rodo, kaip programa gali didinti tarpusavio pasitikėjimą, stiprinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių per, per tinklų e, kūrimą. Aišku, tai e, yra e, greta teisėkuros proceso, bandėm tai traukti į dabartinę programą, tikrai numatome tai daryti ateityje. Minėjau pristatymą, kad labai svarbus Europos teismų E, mokymo tinklas e, ir e, organizavimo prasme tai yra, yra svarbu ir dėl ko ta nuostata tapo neprivaloma na, ta privaloma nuostata dabar, dabartiniam teisės akte nėra susieta su finansavimo reglamentu. Tai E, iš tiesų e, nėra kažkokio neužtikrintumo dėl finansavimo. Finansavimas yra numatomas ir bus sutiktas šitam e, tinklui. Yra ir naujovių. Uh, šioje programoje. Na, nu, iš, iš, ties, iš tiesų yra kūrybingos Europos programa jau egzistuojanti, bet kai atlikom analizę, pamatėme, kad platinimo prasme yra trūkumų ir tuo papildėme šią programą. Ačiū, dabar baigiame bendrą posėdį su jūrių komitetu. Ačiū bendra pirmininkiai. Na, o dabar pereiname prie kitų darbo atvarkių klausimų. 5, 6, 7 šie trys klausimai yra susiję su trim prašymais dėl konsultacijų. E, vasaros metu parlamentas gavo tos prašymus iš tarybos, tai yra susiję su priums e, sprendimais. Please, please, colleagues, please be quiet. Based on the uh, uh so-called Prum decision 2008, 616 iš ASHA sprendimai įgyvendintis automatizuota keitimas į duomenimis, ypač dėl daktiloskopinių duomenų airiai ir taip pat dėl uh, automatiz, DNR duomenų automatizuoto keitimosi Airijoje. Šie ir, ir Kroatija daktiloskapiniai duomenys ir pagal 50 taisyklės pirmą punktą parlamento darbo tvarkos procedūrų svarstome visus tris klausimus kartu ir pranešėjas yra Bronislav Škrypek dėl visų trijų pranešimų yra jau visi, visa informacija pateikta prieš e, posėdį, taigi dabar suteiksiu žodį pranešėjai ponui Škrypek. Ačiū pirmininkė. E, Europos Sąjungos saugumas, man atrodo, yra aktualus visiems, kiekvienam piliečiui, kiekvienam svečiui ir, ir iš tikrųjų labai svarbu kalbėti uh, apie kasdienį mūsų saugumą, o dažnai gauname informacijos apie išpolius ir, ir mūsų žemynė bent kelis e, didžiulius išpolius mes atsimename ir iš tikrųjų mūsų komiteto darbas yra prisidėti prie pastangų e, sugriauti mūsų gyvenimo būdą, surinkti išpolius prieš jį. Būtent mes norime prisidėti prie um, mėginimo užkirsti tam kelią. Ir um, valstybės yra nusprendusios dirbti iš vien ir kovoti su terorizmu. Keitimasis duomenimis per valstybių sieną pasitelkiant šiolaikinės technologijas leidžia mums uh, įvertinti, kokia yra rizika e, kaiminėse valstybėse. Taigi automatizuotas keitimasis duomenimis tarp teisės saugos agentūrų e, leis mums e, išsiaiškinti, su kokia rizika mes susidurėme. Taigi, jums šiandien pristatau tris pranešimus ir tikrai galiu kalbėti apie uh, geras žinias, kadangi išbandė, išbandytos jau yra sistemos dėl automatizuoto keitimosi duomenimis ir nustatyta, kad tos sistemos yra tinkamos keistis daktiloskopiniais ir DNR duomenimis tarp valstybių dėl Airijos ir dėl Kroatijos parlamentas ketina paremti tarybos sprendimus, tvirtinti tokias sistemas nuolatiniam veikimui. E, Šešiliniai pranešėjai Jaromir Štėtina ir Monika Benova, tai aš visų pirma paprašysiu pono Štėtinos pasisakyti. Labai trumpai. Taip, pirmininkė, labai trumpai noriu padėkoti už suteiktą žodį, pirmininkė. Visi šie trys pranešimai yra tikrai labai techninio pobūdžio, tačiau jie yra labai svarbus. Čia paminėtos dvi valstybės - Airija ir Kroatija. Ir yra pasakyta, kad šios valstybės vykdo visas reikalingas sąlygas, kad tos sistemos galėtų veikti. Taigi aš tikrai siūlau visus paremti mūsų sprendimą, pritarti tarybos sprendimui šias sistemas naudoti. Uh, Mrs. Ačiū. Pane Husmanova paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė Aldė frakcijos vardu, remiu mm, mūsų pranešėjo pasiūlymą pritarti tarybos sprendimam dėl to, kad būtų, kad būtų paleistos automatinio duomenų keitimosi sistemos, keistis daktiloskopiniais duomenimis Airijoje ir Kroatijoje ir DNR duomenys Airijoje. Ir aš noriu taip pat pabrėžti, kad keitimasis duomenimis ir bendarbiavimas yra nepaprastai svarbus. Tokia pat, tokia pat svarbus kaip ir duomenų, tokių pačių duomenų rinkimas. Taigi reikia akcentuoti E, būtent duomenų surinkimą taip pat ir reikia garantuoti teisės aktų laikymasi, bet taip pat ir teisės nuostatų bei jurisprudencijos e, normų reikia laikytis asmens duomenų apsaugos rytyje. Ačiū šias trumpas diskusijas, taigi aš e, siūlyčiau patvirtinti šios tris pranešimus be pakeitimų e, pagal 50 taisyklės pirmą punktą. Ar būtų prieštaraujančių? Kadangi niekas neprieštarauja, tai laikoma, kad pagal šią procedūrą šie trys pranešimai yra patvirtinti, o dabar plenarinėje sesijoje tie, mm, e, dėl tų pranešimų bus balsuojama uh, antroje spalio plenarnėje sesijoje. Yes, point of order, please. Sí, eh, muchísimas gracias. Mire, como ponente de. de... Eh, prašom. Ačiū. Norėčiau paprašyti atidėti balsavimą, kad kadangi balsavimas dėl pagrindinio pranešimo atidėtas e, lapkričio 20 dienai, tai aš siūlyčiau ir e, dėl mūsų nuomonės balsuoti vėliau. Baud. Tai jūs siūlote atidėti balsavimą kitai savaitėjai, ar komitetas pritarė? Komitetas pritarė? Labai ačiū. Okay, wonderful. Then now we have a very short vote. Tai balsavimas tuomet bus labai trumpas, puiku. Prašom paruošti savo balsavimo korteles. Pradėsime balsuoti dėl Europos regionės plėtros fondo ir, Europos, ir, ir sanglodos fondo. Mūsų pranešė yra Soraya Post. Septintas pakeitimas ir 51 pakeitimas. Jie identiški, prašom balsuoti elektroniškai. I close the vote. Balsuoti baigiama. Pritarta. So surprised that... Okay. <laughs> And amendment number 8. Aštuntas pakeitimas. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta penktas kompromisas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dešimtas pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas kompromisas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 55 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 56 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 50. Septintas, 57 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 58 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 59 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintas kompromisas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aštuntas kompromisas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. Devintas kompromisas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Dešimtas kompromisas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 17 ir 69 pakeitimai identiški, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 70 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 71 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 18 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 19 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 20 pakeitimas. Prašom balsuoti. Septyniasdešimt antras pakeitimas. Prašom balsuoti. Atmesta 21 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiam balsuoti, pritarta. 22 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti, baigiame. 23 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Priimta 25. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 26. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 73. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 27. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 28. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 29. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 30. pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 31 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. 32 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 33, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 34. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 74. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 75. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 76. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Nurodomosios dalis. 35. Pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 36 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 37. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Pirmas kompromisas dėl penktos konstatuojamosios dalies. Prašom balsuoti. priimta. Antras pakeitimas. Balsuoti baigiame. Priimta. Antras kompromisas. Dėl aštuntos konstatuojamosios dalies prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečias kompromisas dėl devintos konstatuojamosios dalies. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Penktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 48 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. O dabar galtinės balsavimas dėl viso teksto. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Dėkoju, dėkoju visiems už sklandų balsavimą. Dabar taip aštuntas buvo. This is postponed, sorry. Yep. So we could make a 10 minutes break. Okay. Now uh, we have a 10 Dabar padarysime 10 minučių pertrauką. Minutes. 10 minučių pertrauką. We will start 10, 20, 10, 20, 10, 15. 15 years. 10, 15. We will start. Pradėsime po 10.15. Yeah, I would like to recall that this next, next, yes, the, the next vote on proposal for... Toliau balsavimas dėl uh, asmenų, kurie praneša apie ES paž... teisės pažeidimus, apsauga, šis balsavimo punktas yra atidėtas.